politiką per ateinančius metus. Ir manau, kad tai mums padės įgyvendinti visų mūsų tikslus. Ačiū. La votación tendrá lugar dentro de unos momentos eh, a partir de las 12. El... Labai ačiū. Dabar galime įti prie kito darbo atverkės klausimą. Toliau pranešimas apie maisto švaistimo vengimą. Pono Karona pranešimas. Pone Karona, mano šalies televizija šyrit e, plačiai pristatė jūsų pranešimą. Taigi matome, kad klausimas yra svarbus. Ir šis klausimas pateiktas visuomeniai ir tai, aišku, turi nušviesti ir mūsų diskusiją šiek tiek. E, taigi pranešėjai žodis keturioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Žemės ūkio komiteto nariams už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Manau, kad darbas buvo vaisingas ir per trumpą laiką mums pavyko parengti tekstą, kuri e, e, remia plati dauguma. Maisto švaistimo vengimas nėra susilaukęs pakankamai dėmesio iki šiol iš ES institucijų pusės. O dabar e, visi ekspertai sutarė, kad viena svarbiausių problemų šiuo metu ir artimiausioje ateityje bus kova su didėjančia paklausa maisto produktams. Ir maisto tiekimo saugumas, aišku, bus vienas sudėtingiausių klausimų, nes paklausa maisto produktams pranoks e, pasiūlą. Turint tai galvoje, reikia imtis atitinkamų veiksmų ir maisto švaistimo srityje. Kai kalbame apie maistą, kalbame apie maisto švaistimą, tai turime galvoje maisto produktus, kurie yra visiškai vartotini. Aišku, situacija nėra tvari. Esame pasiekę tokį lygį, kad maisto organizacija mano, kad trečdalis pagaminto maisto yra išvaistoma per metus. Europoje e, tas, ta dalis e, ima siekti 50 procentų. Kiekvienas pilietis išvaisto 105 kg maisto per metus ES. Tai nėra vien tik tai etinė, bet ir ekonominė bei socialinė problema, turinti didžiulę reikšmę aplinkos apsaugai. Šiame pranešime mes norime, kad kova su uh, maisto švaistimų taptų ES prioritetu ir todėl mes raginame komisiją vadovauti 27 valstybėms narėms, kad jos patvirtintų bendrą strategiją, kad būtų pasiektas kokybinis šuolis, kad iki 2025 metų būtų žymiai sumažintas maisto švaistimas. Tai darydami turime pasiremti savanorių grupėmis, asociacijomis ir kitomis iniciatyvomis, kurios įvairiose šalise yra pradėjusios įvairius projektus šioje srityje ir ta patirtis e, rodo, jog yra tarsi užburtas ratas, kurį reikia panaikinti ir mažinti maisto švaistimą. Europoje beveik 70 milijonų piliečių e, šiuo metu gyvena žemiau skurdo ribos. Todėl mes norime kad komisija pateiktų konkrečias kryptis, konkrečias e, direktyvas, e, siekiant pakeisti viešų įsigijimų taisyklės, e, pavyzdžiui, maisto tiekimui valgykloms, ligonėms, kad būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos įvairioms bendrovėms, kurios imasi maisto švaistimo problemų sprendimo. Labai svarbu kad e, šiam procesui vadovautų Europos institucijos. Todėl mes raginame visus e, dirbančius maisto tiekimo grandinėje e, užsiimti šiuo darbu. Mums reikia informuoti visuomenę, ūkininkus, mokyklas, universitetus, siekiant sukurti pilietinės visuomenės pagrindų sukurta kultūra Čia parlamentas taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį ir tikiuosi, kad komisija atsižvelgs mūsų pasiūlymus ir sukurs veiksmingą strategiją. Taip pat tikimės, kad, kad 2014 e, metai gali būti, galėtų būti paskelbti Europos e, kovos su maisto švaistimu metai. Tai būtų stiprus signalas apie mūsų atsidavimą dirbti šioje srityje. Ir būtų puikus signalas visiems ES piliečiams, kad ES gali e, vadovauti, kuriant e, subalansuotą modelį. Labai ačiū. Neturime daugiau norinčių kalbėti, išskyrus tuos e, parlamento narius, kurie nori bals, kalbėti spontaniškos procedūros būdu. Bet kokią atveju turime baigti per 15, 15 minučių, kad galėtume išklausyti ir komisijos nario prieš balsavimą. Taigi prašom turėti tai galvoje ir e, veiksmingai valdyti savo laiką. Ponas Lavija pirmiausia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo. Pane pirmininkė, gerbimi kolegos, Akivaizdu, jog e, negalime leisti, kad ir toliau būtų švaistomas maistas. Todėl turime numatyti specialias priemonės, kurios būtų skirtos maistui išsaugoti. Kartu mums reikėtų pakeisti savo kultūrą, savo mąstyseną. Pastaraisiais metais švaistumų maisto kiekiai smarkiai padidėjo. Ir tai be abejo kenkia ir mūsų sveikatai, ir aplinkai, ir kitoms mūsų pastangoms. Europos Sąjungoje ne 60 milijonų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Ir kartu, žinodami apie tai, mes e, kiekvieną dieną išmetame daugybę maisto. Turime spręsti šią opę problemą. Atsižvaldami į tai, kad tai labai brangiai mums kainuoja. Reikėtų geriau reglamentuoti galutinę pardavimo datą ir stengtis užtikrinti, kad maistas pasiektų tuos, kuriems jis yra reikalingas. Piringas, norėčiau Jums priminti, kad kai Jums yra sutikimas žodis pagal spontaniškus pasisakymus dėl vieno klausimo, Jūs nebegalite kalbėti tuo pačiu klausimu antrą kartą. Dėkoju ponė pirmininkė. Net 179 e, e, tonos maisto vienam gyventojui yra švaistoma e, Europoje. Šiuo maistu galėtų pasinaudoti labdaros organizacijos. Labai svarbu yra užtikrinti, kad mytyba būtų sveika kad e, maistas būtų pakankamai maistingas. Turime spręsti šią problemą, nepamirštame apie tai, kad ji yra susijusi su išteklių naudojimo efektyvumu. Komisija turėtų aktyviai sitraukti į šį darbą. Komisija turėtų skirti tiek pat dėmesio šiam klausimui, kiek yra skiriama energijos efektyvumo gerinimui. Kas? Bardzo, panie przewodniczący. Ponas Vasikovskis. Dėkuoju, panė pirmininkė. Maisto švaistimo problema yra iš tiesų labai aktuali ir džiaugiuosi, kad ją susirūpino Europos parlamentas. Tai yra itin aktualu, atsižvelgiant į tai, kad ateityje maisto kainos tik tai didės, bent jau taip yra prognozuojama maisto švaistimo klausimas yra susijęs glaudžiai su tuo, apie ką mes kalbėjome prieš, ką tik kalbėjome. Maisto skirstimą uzurpavo stambus mažminės prekybos tinklai. Ir būtent dėl tokios padėties daugėja švaistumo maisto, kadangi dideli supermarketai, didelės e, parduotuvės švaistų kur kas daugiau maisto nei mažos krautuvės. Mes taip pat žinome, kad vis mažiau žemės yra naudojama žemės ūkio tikslams ir tai be abejo nepagerina maisto padėties Europoje. Panas Mikolašek. 90 e, až 115 e, kg na osobu vyp... Ačiū. Nuo 90 iki 100 kg e, sugadinto maisto vienam žmogui. Aš manau, kad tai yra rimta priežastis e, iškelti šią temą į mūsų prioritetinius sąrašus. Maisto produktų gamybos grandinėje jau yra katastrofiška situacija. Vargingiausiai ES žmonės būtent dėl to ir kenčia, bet kenčia dėl to ir aplinka. Be to e, patiria nuostolius ir pati, pačios įmonės bei pati maisto gamybos pramonė. Vadinasi, mes turime racionalizuoti pačią maisto gamybos grandinę, e, sandė, maisto sandėliavimą, laikymą ir pardavimą, nes kitų atveju mes prarasime daug maisto produktų. O tam reikia jų sudėtinės kompleksiškos Europos strategijos. Daug europiečių gyvena žemiau e, skurdo ribos. Kalbėtas nutrauktas, e, ponė Maginės. Ačiū, e, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ir pranešėjai už šį pranešimą. Aš manau, kad tai yra puikia mintis nukreipti mūsų dėmesį į šį klausimą. Uh, Ir e, man atrodo, kad e, iš tiesų 2014 metais mes turėtume irgi e, šį klausimą iškelti ir jį bandyti išspręsti, tai būtent rinkimų metais. Nes manau, kad tai yra svarbus ir praktiniam gyvenime labai reikšmingas klausimas mūsų gyventojams. Įvairiose institucijose, kaip ir šiose institucijoje, labai švaistamasi maisto produktais, ligoninėse, įvairiose viešojo maitinimo įstaigose. Taigi būtent mes turime spręsti šį klausimą. Kaip ir atsižvelgime į ankstesnės mūsų diskusijos dėl maisto tiekimo e, grandinės. Mes turime turėti e, e, efektyvesnę ir tvaresnę maisto tiekimo grandinę. Ačiū, ponia Maginės. Ponia Pembranes. Ačiū. 2015 metais mes pasieksime jau didesnį gyventojų skaičių visam pasaulyje, bus 9 milijardai gyventojų pasaulyje. Ir tokiu atveju kils ir maisto tiekimo klausimas. Visose maisto tiekimo grandinės elementuose yra švaistamas maistas. Tačiau kaip maistas Mm, švaistomas priklauso ir nuo pačios valstybės. E, e, pavyzdžiui, pramoninėse valstybėse daugiausia maisto prarandama arba švaistoma galutinėse, tai yra pardavimo arba e, vartojimo grandyse. Ir visą tai kainuoja daugelį tų, tūkstantį eurų per metus vienam žmogui toks, toks maisto nuostolingas naudojimas. Taigi mes turėtume imtis atitinkamų griežtų priemonių, kad išvengtume tokio maisto švaistimo. Nutraukime kalbėtojas, ponas Nikulesko. Ačiū, ponia pirminkė. Kai kalbame apie maistą, galime kalbėti apie maisto švaistimo mažinimą, galime kalbėti apie maisto energijos taupimą ir galime kalbėti, kalbėti taip pat apie tai, kad trūksta ir žemės maisto produktų auginimui. ES priklauso nuo žemės, dirbamo žemės už ES ribų. Uh, ES naudoja 640 milijonų hektarų žemės už ES ribų, tai yra plotas didesnis 10 kartų negu Vokietijos dydis, Vokietijos plotas. Taigi, reikia geriau naudoti mūsų turimus išteklius. Ačiū, panas Komutsakos. Ponas Komutsakos, prašom. Ar jūsų nėra salėje? Nėra. Ponas Mauro. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponai Koronai, nes jis parengė pranešimą ir kalba apie socialinę reikšmę to reiškinio ir taip pat esamas galimybės kovojant su maisto švaistimu. Norėčiau kreiptis į komisijos narį Tajanį kaip vicepirmininką komisijos, sakydamas, kad mums reikia strategiško požiūrio į šią problemą. Turime apibriežti tas sritis, kur galima skirti finansavimą kovai su maisto švaistimu. Ir reikia sustelkti į tai, ar mes e, norime peržiūrėti visą maisto tiekimo grandinę ar per e, Žemės ūkio generalinį direktoratą ar per socialinę pusę. Aišku, kad generalinis direktoratas e, skirtas Žemės ūkiui yra pagrindinis veikėjas šioje srityje. Pone Zaborska. Pone pirmininkė, Pane pranešėjau, iš tiesų krizė, šio krizių laikotarpiu negalime ignoruoti fakto, kad 50 procentų mūsų maisto produktų yra išmetama. Aš norėčiau padėkoti ponui pranešėjai, kad jis atkreipė dėmesį į šią temą. Ir teisės aktų leidėjai yra kalti dėl to, kad gamintojai E, nepateikia pakankamai informacijos e, ant gaminamo maisto produktų. Tai būtent galiojimo data nurodoma, nurodoma e, ne tokia, kokia turėtų būti ir tarsi galioja tie maisto produktai trumpiau. Aš norėčiau atkreipdėmės į vieną dalyką, kuris nebuvo nepaminėtas pranešime. Čia kalbama, norėčiau pasakyti apie nevyriausybinės organizacijas, kurios dalina maisto produktus vargingiausiams gyventojams. Europos e, sąjunga moka už tokią pagalbą e, e, varginiams žmonėms ir už maisto bankus. Ačiū, panė pirmininkė. Panė Bildai. Pirmiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį į šį dalyką iš moralinės pusės. Kiekvienas iš mūsų turime savo e, virtuvėje arba savo namuose maisto produktų ir e, kaip mes su jais elgiamės. Ar juos mes išmetame, ar mes juos suvalgome. Taigi, e, aš manau, kad kiekvieną dieną mes turėtume kreipti dėmesį į tai, kaip mes naudojame maisto produktus ir kad būtų teikiama informacija vartotojams. Be to, kad būtų maisto produktai teisingiau saugomi, kad jie būtų šalomi arba laikomi atitinkomis sąlygomis. E, nes aš manau, kad mes turėtume grįžti ir prie tos ūkininkavimo kultūros, kuri buvo anksčiau. Tai yra būtent e, turėtume tiek suvartoti, kiek mes ir pagaminame. Ir kad mes sunaudotume tą likusį maistą ir neišmestume jo. Kalbėtume traukime. Taigi dabar baigėme su spontaniškais pasakymais. E, e, dabar ponui Tajanį norėčiau suteikti žodį. Aš e, norėčiau paprašyti jūsų, kaip seno kolegos, kad kalbėtumėte trumpai, nes vis dėlto greitai pradėsime balsuosime, o dabar nematau, kad daug parlamentarų jūsų klausytumėsi. Pane pirmininkė, gerimas ponės ir ponai, panas Svoboda dabar sėdi savo vietoje. Uh, E, norėčiau pasveikinti Jūs už tai, kad buvote e, išrinktas frakcijos pirmininku. Parinkėti sėkmės naujame darbe, taip pat norėčiau parinkėti sėkmės e, ponui Koronui, pranešėjui. Ir norėčiau padėkoti vidaus rinkos aplinkos ir žemės ūkio komitetų darbuotojams. Ir taip pat padėkoti ir kolegai, e, kuris sakingas už žemės ūkį, tačiau negalėjo dalyvauti čia, jis dabar yra Dublinė. Dabar mes kalbame apie aplinką ir apie maisto e, produktų tiekimo užtikrinimą ir, ir maisto švaistimo išvengimą. Žinoma, tos problemos yra susijusios tarpusavyje. Uh, 2010 metais spalio 28 dieną mes jau e, diskutavome šio klausimu, tačiau ką galima nuveikti šioje srityje? Komisija jau patekė įvairių pasiūlymų, komisija būtent dar teiks ir naujų e, pasiūlymų, kurie užtikrintų, kad būtų nešvaistomi maisto produktai įvairiose maisto tiekimo grandyse. Aš e, jau taip jau kalbėjau apie bendro žemės ūkio politikos reformą, būtent kalbant apie maisto produktų gamybą ir jų apdorojimą. E, ir e, naujos taikomos priemonės prisidės prie to, kad e, ši maisto tiekimo grandinė būtų tvari ir maisto gamyba būtų tvari. Ir bus vykdoma atitinkami projektai šioje srityje. Be to, stengsime atsižvelgti į pranešėjo rekomendacijas, kalbant apie kamiškas vietovės, žemės ūkio plėtrą, kad būtų remiami mažiai ūkininkai, kad būtų rūpnimasi kad būtų tiekimo kelias kuo trumpesnis, nes e, kuo toliau e, keliauja maistas, tuo jis tampa ir brangesnis ir jį sunkiau išsaugoti. E, kitas dalykas tai yra tvari žemės ūkio plėtra. Mes norime užtikrinti jos tvarumą, kad būtų užtikrinta, kad kuo mažesnėmis sąnaudomis būtų pasiekti geresni rezultatai. Uh, šiandien kalbėjome apie e, žemės ūkių e, produktų tiekimo grandinę arba maisto produktų tiekimo grandinę ir tam e, egzistuoja atitinkamas forumas, kur mes galėsime keiti savo idėjomis. Uh, E, bus organizuotas apvalusis stalas, forumas, kaip jau minėjau, ir, ir kalbėsime su maisto produktų gamintojais e, ir e, įtrauksime taip ir valstybės narės į šias diskusijas, kad galėtų būtų įmamasi atitinkamų priemonių aplinkosaugos srityje. Kitas dalykas, imsimės priemonių, kaip pagerinti išteklių naudojimą, nes Europos Sąjungos žemės ūkio politika turėtų būti efektyvesnė arba suefektyvinta iki 2015 metų. Kitas dalykas, e, mes visi turime prisidėti prie to, kad būtų mūsų ištekliai naudojami kuo efektyviau, e, bus pateiktos atinkamos gairės tam, ten iškeliamas tose gairėse ryštingas tikslas, kad e, tie maisto produktai kurie dar gali būti vartojami, nors jų galiojimo laikas pasibaigęs, būtų ir toliau vartojami. Ir 2020 metais, 20 metų mes norime sumažinti tokio išmetamo maisto produktų e, e, skaičių. Be to, vėliau bus pateiktas komunikatas dėl tvarios maisto produktų tiekimo grandinės, kad būtų suderinti visi procesai susiję su šia grandinė, bus remiamasi tvarumo kriterijais kad 2014 metų bent jau svarbiausia maisto produktai būtų apriepti mūsų teisės aktų galiojimu. E, e, 2013 metai bus paskelbti, bent jau ketinama jos paskelbti maisto produktų nešvaistimo metais. Ir bet kokia atveju mes visi sutinkame su tuo, kad maisto produktai ne, ne, neturi būti švaistomi maisto produktų tiekimo grandinėje. 2013 metais vis dėlto galbūt per anksti siekti šio tikslo, nes komisija jau pasakė, kad 2013 metais bus skelbiami piliečių metai. Ir mes turime renktis būtent atinkamas iniciatyvams susijusiais su, pilie, su piliečiais. Galbūt 14 metai galėtų būti e, maisto produktų nešvaistimo metais. Aš, e, ponio komisijos nariui Čiolas ir e, ponio komisijos nariui Dalį, aš pateiksiu šios pasiūlymus ir mes galėsime bendradarbiaudami siekti šių tikslų. Ir ačiū Jums, ponė pirmininkė, ačiū už šios įdomius pasisakymus, kurie mums visi labai svarbus. Labai ačiū, dėkoju visiems už supratimą. Ir atsiprašau tų, kuriems neturėjome laiko skirti pasisakymams. Na ir mums pavyko diskusiją baigti laiku. Ir neapkliaumai situacija, kai negalėtume išklausyti kalbė, kalbančiųjų dėl triukšmo. Na, o dabar e, padarysime kelių minučių pertrauką ir vidurtinį pradėsime balsavimą.